rezoliucijas bus balsuojama rytoj. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas - žodiniai klausimai dėl to, kaipgi įgyvendinama paslaugų direktyva. Na ir pirmiausia, norėčiau priminti, suteik, prieš suteikdama žodį, kad mus spaudžia labai laikas ir todėl maloniai prašyčiau laikytis nustatyto laiko. Pirmiausia, kreipiuosi į poną Harburą, kuris, kuriam suteikiu penkių minučių laiką. Pone pirmininkė, tikrai garbė man pirmą kartą kalbėti šiame parlamente nuo to laiko, kai aš išrinktas vidaus, rinko, į vidaus rinkos komitetą. Na ir aš dabar at, pristatau e, vis, vis komiteto uh, E, požiūrį ir tikrai labai malonu, kad daug komiteto narių dalyvauja ir prisidės prie diskusijų. Čia turbūt nereikia priminti, kokia yra svarbi paslaugų direktyva. Nes e, vidaus rinka e, vidaus rinkoje paslaugos sudaro beveik 70 procentų visos ekonomikos ir iš tikrųjų tų paslaugų nepaprastai reikia dabar, dabartinėmis sąlygomis. Direktyva šiaip jau toli užgriebė. Iš tikrųjų, daugelį e, sričių ji gana sudėtinga. Na, o direktyvos perkelimas, e, šiaip jau toks e, darnus perkelimas, suderintas perkelimas yra labai svarbus. Valstybės narės gyvendinusios šitą direktyvą pašalins trikdžius verslui ir kartu tada jau nebebus diskriminuojamos tam tikros paslaugų bendrovės, kurios nor, norės veikti valstybėse narėse. Na, Be to, šiaip jau dėl tos direktyvos įgyvendinimo valstybėms narėms teks peržiūrėti šimtus įvairiausių įstatymų. Visos šalis šiaip jau dabar jeigu, to, jeigu to, to nebus daroma, tai tada diskriminacija išliks ir išliks taip pat verslo trikdžiai. Tad e, tą progą pirmiausia norėčiau padėkoti komisijai už jos vadovaujamą vaidmenį. Komisija iš tikrųjų koordinavo visą procesą vykusi tarp valstybių narių šioms darant pakeitimus teisės e, te, įstatymuose. Na ir dar pasakysiu, kad e, padėkoti taip pat tarybai kurioje vyko, kuri vadovavo šiam procesui nuo pat 2006 metų. O šiaip jau tikrai mes nekartą kartojom, kaip svarbu vienodai įgyvendinti paslaugų direktyvą. Noriu pasakyti, poniai Malstrom, kokį įspūdį šiaip jau mūsų komitetui padarė tas darbas, kurį veikia Švedija kaip pirmininkaujančioji valstybė. Tikrai jų e, toks išradingumas E, kartu, kai, kai Švedijoje iš tikrųjų įtikinamos e, ir e, įvairios tarnybos ir institucijos, kaip yra svarbu įgyvendinti šios direktyvos nuostatas. Dabar mūsų Tai yra, tai, e, šiaip jau e, mūsų tame dokumente pirmiausia atkreipiamas dėmesys į svarbiausius elementus direktyvos, kuriuos reikės įgyvendinimas. Pirmiausia, reikės įvertinti tai, kaip valstybės narės peržiūrės e, dabartinės nuostatas. Kol kas, tai yra valstybės narės šiaip jau pateikia tam tikrų pasiūlymų sąrašą, pasiūlymų, kuriais šiaip jau diskriminuojamos nemažai tam tikros paslaugų e, bendrovės. E, todėl mes šiaip jau raginam valstybės narės, kad šios šiaip jau peržiūrėtų štai tokius pateiktus, e, pateiktus pasiūlymus. Dabar šiaip jau mes norėtume žinoti, kaipgi, kągi komisija ketina, norėtume išgirsti taip pat, kokios paramos galim tikėtis uh, iš tarybos. Be to, mes norėtume patikinimo, kad tai, kas bus daroma dėl šios direktyvos įgyvendimo, nebus daroma iš uždarų durų, kadangi tai rūpi, to šios direktyvos likimas labai rūpi verslui, vairioms organizacijoms. Mes iš tikrųjų norėtume šiaip jau gauti tų įvairiausių reglamentų, statutų sąrašą, tų, kurių, kurios, kurios norės išlaikyti valstybės narės. Toliau, prieigą prie procedūrų per elektroninės technologijos e, priemonėmis. Tai yra labai svarbu. Vienas svarbiausių šios direktyvos kertinių akmenų. Valstybės narės šiaip jau su, e, sudarys sąlygas ver, verslo įmonėms pasinaudoti tomis elektroninėmis sistemomis. Labai svarbu tokias sistemas įdėkti. Tad su tuo susiję mūsų klausimai. Uh, Dabar šiaip jau mes teiksim klausimų poniai Ferrero, poniai Ferrero Waldner, kuri šiaip jau neatsako už, šią, e, už šį klausimą, daugiau čia Čarlis Makryvis e, už tai, tai kūruoja, bet tai, tie klausimai labai svarbus mūsų komitetui. Be to, per ateinančius penkerius metus. Iš tikrųjų, tas dabartinių taisyklių peržiūrėjimas tikrai bus labai svarbus dalykas tam, kad ta direktyva pasiteisytų. Turiu pasakyti, ponė Malstrom, kad per e, ataskaitoje, kurią aptarinėjo konkurencingumo taryba rugsėjį, cituoju komisiją, kad tam tikrose valstybėse narėse dėja E, direktyvos nuostatos dar iki galo neįdėktos. Kolegos, iš tikrųjų to nepakanka. Mes tikrai norim gauti naudą ir norim ją gauti dabar. Dėkoju, ponė Harbarai, labai malonu pamatyti plenarinės sesijos metu einant naują vaidmenį. Dabar ponė Malstrom. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Harborui ir, e, ir jo komitetui už tai, kad jūs parengė dokumentą tokiu labai svarbu klausimu. Taip, iš tikrųjų, jūs paminėjot, e, šiaip jau paslaugos sudaro 60-70 procentų visos ES ūkio. Ir iš tikrųjų paslaugos e, vaidina ir vaidins vis didesnį vaidmenį ES ūkija. Tačiau Kita vertus, e, šiaip jau tas e, laisvas paslaugų judėjimas, tas principas dar iki galo neįgyvendintas. Ir todėl šiaip jau tam ir reikėjo paslaugų direktyvos ir bus per, įvertinta, kaip direktyva įdėkta, tai bus daroma uh, gruodžio 28 dieną. Šiaip jau didžiausias vaidmuo teks šiame darbe komisijai ir komisija turėtų šiaip jau atsakyti į daugelį tų klausimų, kuriuos pateikė komitetas. Dabar vienas tokių klausimų tai yra peržiūros taisyklės čia iš tikrųjų tada reikės nustatyti tas, tuos trikdžius, kurie e, kliudo įsisteigimo laisvai ir paslaugų judėjimui. Ir čia reikėtų laikytis e, proporcingumo, subsidiarumo, nediskriminavimo principų. Labai svarbu taip pat pašalinti nereikalingas administracinės kliūtis. Ir šiuo atveju tai irgi turėtų būti išsiaiškinta uh, komisijoje iki gruodžio 28 dienos. Dėl nacionalinių kontaktinių punktų e, ir informacijos teikiamos paslaugų teikėjams, paslaugų gavėjams. Tai čia labai svarbu taip pat, kad būtų įdėkta elektroninė sistema, kurie padėtų šioms šalims e, bendradarbiauti. Čia šiaip jau iš tikrųjų mes kalbam apie vadinamąjį elektroninį valdymą ir per ateinančią savaitę Malmėje vyks ministrų e, susitikimas, per kurį bus be visą kitą apie tai kalbama. Na ir valstybės narės jau gavo nemažą komisijos paramą, tai yra e, dalyjantis geriausią patirtimį. Kitas labai svarbus klausimas - kalba, kurią, e, kurią pateikiama informacija E, tinklalapiuose. Čia šiaip jau direktyvoje nenumatytas reikalavimas e, pateikti informaciją keliomis kalbomis, bet šiaip jau greičiausia tokia praktika įsigalios savaime. Ir todėl tie paslaugų šiaip jau paslaugų teikėjai ir kitos šalis tada geriau galės gauti reikiamos informacijos. Dabar klausimas dar dėl to, ar e, tikimasi, jog direktyva bus perkelta laiku. Taip, mes to tikimės. Apie tai mes kalbėjom taip pat per ministrų, konkurencingumo ministrų tarybą. Ten buvo patikinta, kad valstybės narės dės pastangas. Dabar didžiausi iššūkiai. Šiaip jau suprantama, labai, direktyva labai plati ir tikrai valstybėms narėms daug reikės padary, padaryti. Dabar tuos bendradarbiavimo struktūros e, šiaip jau turės būti e, su, suefektyvinamos ir sumoderninamos. Čia reikės ieškoti taip pat tokių teisės, techninių tam tikrų sprendimų, kai reikės perkelti šios direktyvos nuostatas. Tam reikės be abejo e, išteklių ir panašiai. Ir tai, yra, tai bus vienas irgi, kokie bus didžiausi šiuo atveju iššūkiai, tai be visa kita būtent tokių bendrų kontaktų punktų e, įsteigimas. Dabar šiaip jau e, įvairios, e, labai svarbu, kad įvairios interesantų organizacijos irgi suprastų tos direktyvos svarbą ir kad jos, e, kita vertus, e, teiktų informaciją piliečiams ir kartu išsakytų savo, savo interesus. Daugelis šalių Labai svarbu taip pat, e, taip pat svarbu surinkti tinkamą informaciją iš gyventojų. Tad dar kartą norėčiau padėkoti parlamentui už parodytą šio vaidmenį, būtent šiai direktyvai ir apskritai norėčiau padėkoti parlamentui už tą vaidmenį, kurį mm, parlamentas nuveikė e, derantis dėl viso šito e, klausimo. Mes sutinkam, kad E, šiaip jau svarbu, kad direktyva būtų perkelta e, į nacionalinę teisę teisingai ir, ir, ir laikantis nustatytų laiko datų. Tai yra labai svarbu tam, kad tikrai galėtume tikėtis ūkio augimo ir naujų darbo vietų kūrimo. Dėkoju, o dabar komisijos vardu pane Ferrero Valne. Pone pirmininkė, gerbiama tarybos atstovė, ponė Harvar, gerbiami parlamento nariai. Na, iš tiesų, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, jog surinkite diskusiją labai laiku. Norėčiau padėkoti ir kolegos Makryvi vardu. Dėkuoju už tai, kad surinkite diskusijas dėl direktyvos įgyvendinimo. Na ir likus dviem mėnesiams iki direktyvos perkelimo termino, tai yra tikrai tinkamas metas. Na kągi. Di paslaugų direktyva yra viena iš svarbiausių iniciatyvų patvirtinta per pastaruosius metus. Ji turi didelį potencialą, jis suteikia galimybę pašalinti kliūtis, kliūtis uh, prekybai vidaus rinkoje, taip pat pagerinti viešą administravimą. Ir ypač ekonominės krizės ir ekonominio konteksto akivaizdoje ši direktyva tampa ypač svarbesnė. Imko komitetas suvaidino esminį vaidmenį patvirtinant šią direktyvą ir komisija labai vertina jūsų testinį dėmesį tam, kaip valstybės narės įgyvendina šią direktyvą, o komisija savo ruoštų vykdė savo įsipareigojimą palengvinti šios direktyvos įgyvenimo procesą. Tai buvo paminėta. Taigi, mes rimtai pažvelgėme į valstybių narių poreikį gauti techninę pagalbą, o taip pat teikti išteklius tam, kad būtų parengtas jų darbas. Buvo surinkta virš 80 susitikimų su valstybinėmis narėmis ir per pastaruosius trejus metus Briuselėje 30 kartų susitiko ekspertai. Tačiau komisija negali vykdyti įgyvenimo nacionaliniu lygiu, tai valstybių narių prerogatyva ir iš tiesų va, valstybėms narėms šios direktyvos įgyvenimas buvo iššūkis, nes tai reiškia, jog reikės vienu metu vykdyti keletą plataus masto projektų, pavyzdžiui, e, kontaktinių punktų įsteigimas, o taip pat teisės aktų susijusių su paslaugomis peržiūra. Tai yra iššūkis, nes šis darbas pareikalavo intensyvaus darbo visais administracijos lygmenimis, tai yra nacionalinių vietos ir e, regioninių koordinavimo. Taigi darbai atlikti, tačiau dėja atrodo tik tais pusiai valstybių narių pavyks įgyveninti paslaugų direktyvą iki 2009 metų pabaigos ar 2010 metų pradžios kai kurios valstybės narės gal šiek tiek atsilikti nuo tvarkarašio. Tai nėra labai gera, bet nes piliečiai ir įmonės nori pasinaudoti savo teisėmis išplaukiančiomis iš vidaus rinkos. Nors vėlgi, pažvelgus į kitas vidaus rinkos direktyvas, padėtis nėra tokia jau skirtinė. Nors vėlgi yra priežasčių susirūpinti. Vėlgi, kita vertus, reikia atsižvelgti į tai, kad kitaip nei kitų direktyvų atveju, šiuo, šios direktyvos atveju valstybėms narėms teko išspręsti daugybę praktinių klausimų ir tikimės, kad tie rezultatai, kurių tikimės pasiekti iki kitų metų pradžios, bus tikrai gerai. O dabar konkrečiai dėl jūsų klausimų. Tai yra beveik visos valstybės narės užbaigė savo nacionalinių teisės aktų peržiūros procesą, kai kurios dar dirba šioje srityje. Na, šis ši teisės aktų peržiūra prisidėjo prie direktyvos perkelimo, nors tų darbų mastą kol kas sudėtinga įvertinti, terminai dar nepasibaigė ir valstybės narės dar nepristatė komisijos savo teisėkuros pakeitimų. Tačiau svarbu tai, kad vyksta ambicingas teisės aktų peržiūros procesas tam, kad kiekvienos valstybės narės atitinkami teisės aktai būtų palankus rinkai, o tai taip pat užtikrins ir mūsų paslaugų sektoriaus konkurencingumą. O kai dėl kontaktinių punktų, tai beveik visose valstybėse narėse bus uh, iki 2009 metų sukurti kontaktiniai punktai arba bent jau užuomasgos, kurie leis vykdyti praktinius uždavinius ir valstybės narės turi ir toliau kurti kontaktinius punktus, juos tobulinti ir jie ateityje taps pilna verčiais elektroninio valdymo centrais. Ir komisija sutinka su tuo, jog būtina teikti papildomą informaciją apie procedūrą susijusi su kontaktiniais punktais, kaip pavyzdžiui darbuotojų teisės. Ir vartotojai ir įmonės turi žinoti apie galimas e, teisės išplaukiančias iš direktyvos. Pone pirmininkė, manome, kad uh, įsteigus kontaktinius punktus bus teikiama atitinkama informacija ir kai kurios valstybės narės jau planuoja atitinkamus darbus. O kai kalbame apie direktyvos įgyvendinimą socialinių paslaugų sritimi, tai yra taip, kad ši direktyva apimtų socialinės viešasias paslaugas, tai čia atrodo nekyla problemų. Pačioje direktyvoje yra numatyti mechanizmai, kurie leidžia atsižvelgti tokių paslaugų specifinius ypatumus. Na ir pabaigai pasakysiu, kad suinteresuosios šalis suvaidino esminį vaidmenį per visą perkelimo procesą. Su suinteresuomis šalimis buvo tampriai bendradarbiavimo ir įgyvenimas buvo įmanomas, jas jis vyko skirtingai. Labai svarbu, kad kitais metais atliekant įgyvenimo rezultatų įvertinimą būtų toliau konsultuojamasi su suinteresuotomis šalimis ir reikia paieškoti būdų, uh, kuri užtikrintų, kad tokios konsultacijos būtų tikslingos ir labai konkrečios. Na ir galiausiai pasakysiu, kad daugi valstybių narių įvyko atviros diskusijos ir konsultacijos per teisėkuros procesą dėl šios direktyvos. Ir kai kurios valstybės narės netgi palaikė labai atvirą nuolatinį dialogą. Taigi galiu pasakyti, kad dabartinėme E, procesų etape tenka pasakyti, kad dar daug ką reikia nuveikti gyvenančią direktyvą. Ir tos valstybės narės, kurios atsilieka nuo tvarkarašio, turi dėti papildomas pastangas. Tačiau esu įsitikinusi, kad stiklinė veikiau pilna, o ne tuščia. Tai yra puspilnė, o ne pustučia. Tačiau pastangas reikia tęsti. Ačiū. Dėkoju, ponė komisarė. Dabar aš pirmininkauju posėdžiui ir Jeigu jūs man leisite, aš pirmininkausiu posėdžiui vengriškai. Taigi dar kartą dėkoju kom, poniai komisariai už jos paaiškinimus. Dabar atskiri kalbėtojai frakcijų vardu. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Švabui. Dvi minutės. Prašau, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos tai, ką mes dabar išgirdome iš komisijos ir tarybos, mus šiek tiek paskatina, padrasina. Europa e, turi būti konkurencinga pasaulyje ir toje konkurencinėje kovoje turėtų dalyvauti ir savo poziciją turėti ir paslaugų teikėjai. Ir e, paslaugų direktyva. E, jeigu jūs pažiūrėsite į tos e, direktyvos istoriją, ji iš tiesų e, mums leidžia tikėti, kad stiklinė yra pusiau pilna. Ir jums, ponė tarybos pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad e, parlamentas ne tik vaidino tam tikrą vaidmenį, bet jis jį vaidins visą laiką. Ir todėl e, mums būtų labai svarbu užduoti šį klausimą dar prieš įsigaliojant direktyvai ir kad jūs galėtumėte pasakyti, ar valstybės narės prisėmė. E, e, įsipareigojimų ir įvykdė juos, ar, jie, ar buvo įvykdyta ta ambicija, kad iki šių metų pabaigos valstybės narės turėjo įgyvendinti šią direktyvą. Mes šią direktyvą ir jos įgyvendinimą seksime. I, i, ES piliečių ir darbuotojų akimis. Ir būtent šio požiūriu mes labai tiksliai tikrinsime, kaip valstybės narės tarpusavėje ir kaip skaidriai e, jos keičiasi e, tos direktyvos elementais ir ar efektyviai galima patikrinti, ar valstybės narės e, vykdo šią direktyvą. Ir taip pat tas pats galioja ir e, taikymo sričiai šios direktyvos, kaip ir praeitie mes galėsime e, per ES teisingumo teismą užtikrinti e, piliečių E, teisų e, gerbimą, o ne naudą valstybėms narėms. Jūs minėjote elektroninę sistemą ir mums atrodo, kad esminis dalykas yra tai, ar e, paslaugos teikėjas galės nieko nesudėtingai elektroniniu būdu vykdyti visą procedūrą. Ir ar visa tai e, bus susiję su valstybių narių ir atitinkamų asmenų poreikiais. Ar mes čia tiesiog statysime naują kinų sieną. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėjau pasakyti, parlamentas anksčiau diskusijoje e, aiškiai pabrėžė, kad reikia e, kovoti su, tomis, su tais sunkumais, kurie neleidžia valstybėms narėms gerai įgyvendinti šios direktyvos, tai yra su biurokratinėmis kliūtimis. Ir aš e, manau, kad mes turime padaryti viską, kad iki e, gruodžio 31 dienos šita direktyva įsigaliotų. Ir jūs visą tai padarysite, ponė komisarė. Ačiū. Dėkoju. Pone Švabai. jūs galėjote atsakyti į klausimą, užduoti papildomą klausimą, tačiau jūs išnaudojate savo kalbėjimo laiką, dėl to jums nesuteiksiu tos galimybės. Dabar suteiksiu žodį poniai Gebhardt iš socialistų frakcijos. Dėkoju, kad mes šiandien diskutuojame šią temą. Ši tema iš tiesų yra labai svarbi. Ir aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Parlamentas ne tik vaidino vaidmenį, bet parlamentas pasirūpino e, tuo, kad būtų parengtas labai geras kompromisas dėl šios paslaugų direktyvos. Ir šitas kompromisas yra grindžiamas e, darbo ir socialinių teisų gerbimu ir taip pat e, taikomos. E, tam tikros išimtis bendro e, intereso paslaugoms. E, būtent tai buvo esminės sąlygos, dėl kurių mums reikėjo paslaugų direktybos. Aišku, yra tam tikrų klausimų ir jie dar kol kas yra neatsakyti ir būtų labai gaila, jeigu paaiškėtų, kad kad yra tiesa tai, ką aš anksčiau girdėjau, kad yra valstybių narių, kurios bandys e, šios direktyvos įgyvendinimą panaudoti tam, kad e, sugriautų tą pusiausvyrą, kurios mums pavyko pasiekti teisėje kuros procese. Tai yra, kad jie negerbs e, e, taip darbuotojų teisų, kaip tą numato e, paslaugų direktyva. Čia reikia kvestionuoti darbo sąlygas. Kai kuriuose valstybėse narėse yra tam tikros apibrėžtis, kurios susiaurina tas darbuotojų teises ir taip pat yra valstybių narių E, kuriuose e, socialinės paslaugos, pas, socialinėms paslaugoms netaikomos išimtis, kaip jos turėtų būti taikomos. Ir kadangi mes e, matome, kad komisijos parengtas vadovas nėra e, tinkamas dėl to, kad jis leidžia interpretuoti direktyvą kitaip, negu ją reiktų inter, e, e, interpretuoti. E, Tai yra būtina kad mes sukurtume atitinkamas teisinės nuostatas, e, kurios gerbtų darbo teisę ir socialinės teises, nes visa kita būtų tikrai blogas dalykas. Todėl man kyla klausimas, kiek valstybės narės įgyvendinamos šią direktyvą atsižvelgs į interesų grupių, į profsąjungų, į socialinių tarnybų interesus. E, tai yra klausimas, kurį mes nuolat keliame tačiau kol kas aš dar neišgirdau atsakymo, o norėčiau jį jau išgirsti. Ačiū. Dėkoju. E, Jurgen Kreutzmann yra kitas kalbėtojas. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, komisijos atsakymas mus ne tik e, Deja, mūsų netenkina, kaip sakė kolega e, Švabas, jis mus labai nuvilia nes tik tai 50 procentų valstybių narių e, laikosi e, nurodyto tvarkarašio, reiškia 50 procentų jo nesilaiko. Jeigu aš galvoju apie savo valstybę, apie Vokietiją, tai kai kurios federalinės žemės bando įgyvendinti tą direktyvą, o mano, valst... E, mano federalinėje žemėje E, Rein, Reino žemės, Falco žemėje tik tai e, rugsėjo antrą dieną buvo kalbama apie šios direktyvos įgyvendinimą, taigi jūs matote, kad mano federalinė žemė nesugebės tos direktyvos įgyvendinti e, laiku, todėl man kyla klausimas, kaip bus įgyvendinama šita direktyva, nes pagal 13 straipsnį yra numatoma e, atitinkama procedūra, atitinkami formalumai, e, e, pagal kuriuos reikia e, pagal kuriuos apsunkinamas atitinkamas paslaugų teikimas ir mes turime žiūrėti, kad to neįvyktų. Mes turime uh, stengtis, kad e, dialogo partneriai būtų atitinkamai kompetitingi, kad jie sugebėtų e, vykdyti tas užduotis, e, administracinės užduotis, kurios jiems yra patikėtos. Kol kas aš tuo labai abejoju ir man atrodo, kad mes dabar tiesiog turėtume užduoti klausimą, kurios valstybės narės atsilieka, kas yra tie 50 procentų, kurie sugebės direktyvą įgyvendinti laiku ir e, e, mes turėtume tada taikyti kažkokį moratoriumą. E, manau, kad iki kitų metų sausio pirmos dienos dėje šita direktyva neįsigalios daugelie valstybių narių ir tai bus tikrai didžiulė problema, e, nors visos valstybės narės turėjo daugiau nei keturis metus laiko ir tai, yra, tai tikrai mus labai nuvilia. Dėkoju. Dėkoju, ponia Kreutzmanai. Toliau kitas kalbėtojas yra Ponas Šimanski, jam suteikiama viena minutė. Labai ačiū, ponius ir ponai. Norėčiau tokį klausimą pateikti. Kaip krizė paveikė direktyvos įgyvendinimą. Lenkijoje, nepaisant ūkio krizės ir kitų su ją susijusių e, sunkumų, mes vis dėlto pateikėm, tai yra parengėm nacionalinį paslaugų įstatymo projektą. Uh, kuriuo šiaip, kuriame įtvirtintas e, šitam tikras e, verslo laisvės principas e, tokiuose srityse kaip viešbučių veikla, restoranų veikla ir panašiai. O šiaip jau 2006 metais tos rytis nebuvo numatos, numatomos įtraukti, įtrauktos į direktyvą. Tad klausimas yra dabar toks, ką manot apie tai, Turiu galvoje viešasias paslaugas, kai čia komisija minėjo pusiau, pusiau pilną stiklinę, tad ar bus dar kažkokia kita stiklinė. Dabar žodį suteiksiu poniai Evai Brit Svensson. Pone pirmininkė, dar 2006 metais socialistai atsijėmė savo reikalavimą E, reikalavimą, pagal kurį socialiniams aspektams turėtų e, būti suteikiamas prioritetas palyginti su ekonominiais interesais. Ir čia ponas Harberis būtent tai pabrėžė. Na, o iš komisijos žodžių išgirdom, kad e, kai šiaip jau įvairiose šalyse kartais susikerta darbo rinkos standartai, uh, Tai šiuo atveju labai svarbi yra e, tam tikra įmonių pagrindinė buveinės vieta. Dabar čia e, šiaip jau komisija paminėjo, kad tokioje šalyje tokiu būdu tada jau nebereikia turėti nuolatinių atstovų tose darbo tarybose. Ir tokiu būdu šiaip jau e, profsąjungoms tada sudaromos labai sunkios sąlygos daryti įtaką. Bet čia juk nepamirškim, kad steigimo sutartyse yra teisiniai protokolai, pagal kuriuos vis dėlto žodis suteikiamas ir profsąjungoms. Dėkoju, toliau suteiksiu žodį kitiems norintiems pasisakyti. Dvi minutės, pone Komi, prašau. Dėkoju, pone pirmininkė. Paslaugų direktyva direktyva Europai reiškia tarsi pastangų suvienyti bendrąją rink, vidaus rinką pabaigą. Taigi bandome viską geriau koordinuoti, bus sumažinti e, paslaugų teikimo tarp valstybinių lygių kaštai. Taip pat e, direktyva reglamentuoja vairias administracinės procedūras, Ir tokiu būdu paslaugų teigėjai galėtų prisidėti prie ūkio augimo ES, ypač krizės laikais, tai yra labai svarbu. 2006 m. gruodžio mėnesio 16 d. taryba patvirtina atitinkamą paketą, tai atitinka ir Lisabono strategijos tikslus, direktyvą direktyva mm, leido atsižvelgti į ekonominio ciklo sviramus Europoje. Labai svarbu, kad Europos ūkis būtų konkurencingas tarptautiniu pasauliniu lygiu. Ir ūkis turėtų remtis žinių mokslo pagrindų. Na, patiriame krizės laikus ir todėl valstybės narės turi dėti dar daugiau pastangų, jog direktyva būtų taikoma laiku ir teisingai. Direktyva turėtų būti įgyvendinti iki 2009 metų pabaigos. Ir tai sutampa ne vien tik tais e, su direktyvoje numatytų terminu, bet tai taip pat reikštų didelį žingsnį link tokios Europos, kuri vis geriau suvokia savo galimybės ir vis geriau panaudoja turimus išteklius. Dėkoju. Toliau į ponę Verniu, prašau. Pone pirmininkė, pone komisarė, Pone ministrė, brangus kolegos, dabar šiaip jau vyko tikrai stringos diskusijos ir šiaip jau tarsi paslaugų direktyva pasidarė anonimiška, bet kita vertus mes turėtume sugriežtinti dėmesį dėl ties šios direktyvos įgyvendinimui. Norėčiau atkreipti dėmesį į direktyvos antrą klausimą dėl viešųjų paslaugų nepatekimo. Uh, E, tai yra, kaip numatoma, numatomos paslaugos jos e, tokiems asmenims, e, kurių, kurių reikia. Ir čia vėlgi labai nevienodai interpretuojama šita savoka įvairiose valstybėse narėse. Ir tada klausiu, ar kaip reikėtų vis dėlto interpretuoti šią viešųjų paslaugų savoką, kadangi tai yra vienas iš svarbiausių uh, šiaip jau šios direktyvos teksto žodžių ir garantuojamos socialinės tam tikros, tai yra socialinė apsauga. Tad vėlgi iš tikrųjų šiaip jau šiuo atveju kalbant apie tas viešasias paslaugas, čia iš tikrųjų neturėtų būti numatyta kažkokia automatinė tų viešųjų paslaugų direktyva, bet turėtų būti atsižvelgiama ir valstybių narių realijas. Dėkoju. Toliau e, ponė Tunf Unhoenstein, dvi minutės. E, Labai ačiū, ponė pirmininkė paslaugų direktyvos tinkamas įgyvendinimas vidaus rinkoje yra labai svarbus. Svarbus ne vien tik tai Europos verslininkais, kurie veikia vidaus rinkoje, bet tai ir svarbu ir Europos vartotojams. paslaugų direktyvos pavyzdys, e, jos trejų, numatytas trejų metų įgyvendinimo laikotarpis parodė, kad e, lūkesčiai nepasiteisino ir kad ne visos valstybės narės tinkamai šiaip jau įgyvendins direktyvą. Tam reikia geresnio ES šalių ir institucijų veiksmų koordinavimo, tam, kad e, paslaugų direktyva tinkamai būtų įgyvendinama visose ES e, valstybėse. Todėl mes irgi parengėm šiaip jau rekomendaciją siekiančią pagerinti vidaus rinkos veikimą. Man rodos, mes turėtume žingti dar vieną žingsnį į priekį. Turiu galvoje e, mūsų pranešta, tai yra parengta pranešimą dėl vidaus rinkos veikimo ir mes uh, Šiaip jau rengiam tą progą tokį forumą, kuriuose, kuriame dalyvaus suinteresuotos šalis, valstybių narių, tinkam, atitinkamos institucijos ir panašiai, tam, tam, kad tame forume tikrai būtų tiesiog e, įsipareigojama e, geriau įgyvendinti šią labai svarbę paslaugų direktyvą šiuo atveju tikrai įgyventinimas turėtų būti grindžiamas e, keiti, keitimosi gerąją praktiką pavyzdžių. Ir čia reikėtų šiaip jau kreipti pirmiausia dėmesį į tai, kaip veikia vidaus rinka, nes mes atsakom užtinkamą šios rinkos veikimą. E, už, ją, už jos veikimą taip pat atsako ir piliečiai. Apie tai mes plačiai kalbėjom e, čia parlamente. Na ir turiu tokį klausimą. Kaip valstybės narės iš tikrųjų ko koordinuoja, bendradarbiauja su komisija? Ar valstybės narės įgyvendino jau komisijos iki šiol parinktas rekomendacijas, ar komisija ieško naujų kelių, ar iš tikrųjų komisija e, e, turi priemonių paremti tas šalis, kurios, kurios, e, kuriuom sunkiai sekasi įgyvendinti direktyvą. Ben. Dėkoju, kitas kalbėtojas yra SRD frakcijos kalbėtojas ponas Grech. Pone pirmininkė, verčia labai susirūpinti tai, jog palaikant ryšius su vietos lygio institucijomis, bent jau mano šalime, teko suvokti, kad jos tiesą sakant neįsivaizduoja, kas jų lauks, kai įsigalios ši direktyva. Daugelis nieko nežino apie keturias laisvės ir atitinkamus teisės aktus. Trūksta informacijos trūks informacijos apie teisės aktus, reglamentuojančius e, finansinės paslaugas, elektroninės e, komunikavimo paslaugas ir transporto paslaugas. Taigi valdžios institucijoms sudėtinga supaprastinti savo administracinės procedūras bei analizės būdus. Todėl labai svarbu, kad komisija dėtų daugiau pastangų tam, kad būtų padėta vietos ir lyg, regionų lygio valdžios institucijoms ir manau, kad įgyvenęs direktyvą parlamentas turi nepamesti iš akių šio dalyko, jeigu norime, kad ta direktyva iš tikrųjų atspindėtų tai, tai kas buvo suderinta su parlamentu teisėkros procedūros metu. Ponas Liberatski. Ačiū, ponė pirmininkė. E gerbiamoji komisarė, ministrė, labai ačiū už suteiktą žodį. Šios krizės sąlygomis mes turėtume e, kurti, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, turėtume kartu siekti, kad būtų sukūriama didesnė pridėtinė vertė vartotojams. Čia buvo kalbama apie statybų sektorių, Šiaip tam sektoriui nereikia dotacijų, subsidijų, tačiau e, žmonėms dirbantiems šiame sektorėje reikia e, susirasti darbą. E, paminėsiu vienos kepyklėlės savo šalyje pavyzdį E, ir buvo numatyta tam tikra parama, tačiau pasipriešino čia šioje rinkoje e, jau veikiantys veikėjai. O dabar norėčiau paklausti konkrečiai komisijos, kokias šalis įvardytumėt kaip pirmūnės įgyvendinant šią direktyvą ir kurios šalis atsiliekia. Mes norėtume tiesiog gauti e, statistikos apie tai, kaip ši direktyva įgyvendinta įvairiose šalyse. Na, o dabar pereisim prie spontaniškų pasisakymų. Daugelis jūsų paprašė žodį, tačiau aš galiu suteikti žodį tik penkiems kalbėtojams. Taigi visų pirma, ponė Hanslik, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Sutinku su tuo, ką sakėte dėl direk... paslaugų direktyvas, tai yra, kad tai vienas iš svarbiausių pastarųjų metų teisės aktų ir todėl šios direktyvos įgyvenimas yra labai svarbus. Per praeisę kadenciją E, teko dirbti ties šią direktyvą, prisimenu, kiek pastangų teko padėti ją formuluojant. Aš labai palaikiau paslaugų direktyvą ir tai nuolat pakartoju, kai sutinku su verslo atstovais. Mm, nuolat teigiu, kad ši direktyva atveria puikių galimybių tiek mūsų verslui, tiek ir paslaugų sektoriui. Tačiau Ir jeigu direktyva bus įgyventina sparčiai ir laiku valstybės narėse, tai rezultatai bus labai apčiuopiami. Verslas, vartotojai tai pajus. Pritariu ir kitiems pasisakiusiems dėl to, jog ši direktyva turėtų būti įgyvendinama kiek įmanoma greičiau. Labai susidomėjusi seku direktyvos įgyvendinimo procesą valstybėse narėse, o mano valstybė narėje Lenkijoje kur direktyva taip pat yra gyvenime. Tikiuosi, kad mano šalyje rezultatus pamatysime greitai ir laiku. Dėkoju. Pane Hep. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šiaurės šalių darbo modelis grindžiamas susitarimu tarp darbo rinkos partnerių ir tas modelis jau pasiteisino. Ir čia taip pat ir paslaugų sektoriaus atstovai dalyvauja dėrybose. Na ir dabar paslaugų, pagal paslaugų direktyvą e, teisė, teisė dėrėtis dėl kolektyvinių sutarčių neturėtų šiaip jau būti, tai yra teisė numatyta pagal nacionalinius įstatymus, neturėtų būti paveiki, paveikiama. Na, o šiaip Mes dabar šiaip jau dalyvavom diskusijose dėl atstovų dalyvavimo darbo tarybose. Dabar mano klausimas toks, ar čia ar iš tikrųjų čia numatomas tam tikras vaidmuo e, atstovams dalyvauti darbo tarybose? Toliau ponė Figereda. Dėkoju ponė pirmininkė. šioje diskusijoje nereiktų pamiršti rimto poveikio, kuris yra susijęs su šios direktyvos įgyvendinimu ir su paslaugų sektoriaus liberalizavimu, ypač tose šalise, kuriuose e, yra šiek tiek silpnesnė socialinė sistema ir kurios labiau nukentėjo nuo ekonominės krizės. Jeigu, kurio, jeigu įvairiose valstybėse narėse bus imtasi priemonių, kurios padėtų ginti socialinės teises ir darbuotojų teises, tai tuomet patys e, pažeidžiamiausi sektoriai e, nebus pažeidžiami ir tuomet tai sukels dar didesnių problemų. Tai yra liberalizavimas galėtų e, atnešti dar didesnį nedarbą, didinti skurdą ir neligybę ir būtent e, pakengti tiem žmonėms, kuriems ypatingai reikalinga pagalba. O, pa, o padėti toms e, šalims, kurios yra pačios turtingiausios. Todėl būtų labai svarbu laikytis direktyvos įgyvendinimo termino ir kad e, būtų kiek įmanoma greičiau ištirtas socialinis šios direktyvos įgyvendinimo poveikis. Dėkoju. Ponas Kelisin, kitas kalbėtojas. Dėkoju, ponė Pirinkė, dėkoju. Uh Ir Imko komitete šiam, šiam klausimui, tai yra paslaugų direktyvos įgyvenimų skir skirima daug dėmesio, ypač ekonominės ir e, finansinės krizės metu, tai yra labai aktualu mūsų įmonėms, nes jiems reikalinga apsauga Na ir kaip žiūrėtume iš platesnės pas, perspektyvos, tai paslaugos bus ekonominio atsigavimo variklis. Ir būtent tai pasakytume ypač apie Airiją. Ir, ir manau, kad reikėtų stiprinti tas galimybės, kurios išplaukia iš vidaus rinkos. Reikia stiprinti mūsų konkurencingumą. Bet uh, pra, kon, konkurencingumo praradimas neigiamai atsiliepia ir vieto, vidaus lygių teikiamams paslaugoms. Taigi malonu, kad kažkas kažką sako gero apie mūsų komisarą Čarlį Magryvį, nors jis yra ir iš kitos politinės šeimos, bet jis vis dėlto mano draugas. Dėkoju. Toliau, ponia Adres. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbame apie paslaugų direktyvą. Ši paslaugų direktyva e, turėtų padėti įgyvendinti ketvirtąją laisvę. Ir mes turime prisiminti tam tikrus e, svarbius įvykius, tačiau kita vertus mes turime tam tikrą įgyvendinimo tvarkaraštį ir valstybės narės turi e, panaikinti atitinkamas kliūtis. Esminis klausimas yra, kuriame direktyvos įgyvendinimo etape mes dabar esame. E, man atrodo, kad reikia didesnio harmonizavimo ir jeigu komisija tam pritarė, tai ar ji yra pasirengusi imtis teisėje kuros iniciatyvos, e, kad tokia svarbi direktyva kaip paslaugų direktyva, kuri e, pasi, sukurta dar, ginti darbuotojų interesams, kad ji būtų kiekvieno greičiau įgyvendinama įgyvendinta. Dėkoju, sako pirmininkas. E, spontaniški pasisakymai baigiami. Dabar suteiksiu žodį poniai ministrei Malmstrom, kad ji per penkias minutės atsakytų į užduotus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, ir labai ačiū, kad iškėlėt tokį svarbų klausimą. Tikrai mes sutarėm, kokia svarbi yra paslaugų direktyva ir todėl reikia kuo skubiau įgyvendinti. Švedija kaip pirmininkaujančioji šalis, kaip buvusios pirmininkaujančiosios šalis, šalys dėjo pastangas, kad direktyva būtų sklandžiai įgyvendinta. Čia buvo, vyko diskusijos įvairiose tarybos dariniuose, seminarų buvo. Tikrai tas klausimas buvo mūsų politinės darbo atvarkės klausimas. Tačiau dar beveik lieka pusantro mėnesio, o klausimas, kas atsilieka, kas pirmauja, dar gali pasikeisti. Mūsų tikslas, žinau, kad toks pat ir komisijos tikslas pasiekti, kad visos šalys iki šių metų gruodžio 28-osios įgyvendintų direktyvą. Suprantama, gali būti vėlinimusi, tačiau mes vis dėlto tikimės, kad šalis paskubės. Kitas klausimas, kaip veiks kontaktiniai punktai? Jų kol kas nėra. O tikslas yra toks, kad tie kontaktiniai punktai veiktų kuo veiksmingiau, e, orientuotųsi į vartotojus, teiktų, rinktų ir teiktų informaciją apie vartotojus ir, ir apie paslaugų teikėjus. Be to, čia numatomi taip pat e, informaciniai lankstinukai įvairiomis kalbomis, kad e, vartotojai galėtų gauti tinkamą informaciją. Nemažai valstybių narių savo jėgomis platina informaciją apie šią direktyvą. Be to jau susitarta taip pat dėl logotipo, kuriuo vadovaujantis vartotojai gali, galės naviguoti po įvairius tinklalapius. Dabar tam tikri punktai nėra šiaip jau priklau, tai yra privalomi pagal paslaugų direktyvą. Paslaugų direktyva iš tikrųjų nėra šiaip jau darbo teisės elementas. Ir čia atsakysiu švedijos kolegiai, mes pasigilinsim jūsų iškeltą klausimą, bet čia dabar mes tikrai neaptarinėsim jo per šias direktyvas. Tad sakiau, paslaugų direktyva labai svarbi, paklos pagrindą, paslaugų teikėjams, paskatins investicijas, augimą, užimtumą ir išeis į naudą piliečiams. Kodėl? Todėl, kad piliečiai iš mūsų, tikimės, iš mūsų tikisi, kad direktyva bus greičiau įgyvendinta ir tikrai mes dėsim pastangas, kad taip ir būtų. Tad dar kartą ačiū už parlamentui, už tai, kad ne vien tik tai prisidėjot balsuodami už paslaugų direktyvą, tačiau jūs iš tikrųjų stumėt komisija ir taryba į priekį tam, kad toji direktyva būtų įgyvendinta laiku. Bet, kaip jau sakiau, dar lieka šiek tiek laiko ir greičiausia dar ateinančiais metais, pirmininkaujant Ispanijai, grįšim prie šio klausimo. O komisija toliau stebės procesą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Köszönöm. Dėkoju, ponė ministrė Malstrom. Na ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai komisariai Verero Fal... Benita Verero Falner. Penkias minutės. Gerbiami parlamento nariai, kaip jau anksčiau minėjau, mes visus klausimus esame aptarę. Ir tie klausimai, tų diskusijų metu mes išvelgėme įvairias mintis susijusius socialiniais ir kitais aspektais. Nereikėtų iš naujo pradėti tų diskusijų, tačiau Dabar reikėtų stebėti, kaip valstybės narės įgyvendina ar įgyventins šią direktyvą ir remiantis turimą informaciją galima daryti išvadą, jog dauguma valstybių narių baigs įgyvendinimą, kaip jau minėjau anksčiau, iki 2009 metų pabaigos ar 2010 metų pradžios. Taigi galima teikti, kad dauguma valstybių narių bus sukūrusios tokius bazinius kontaktinius punktus ir bus tenkinusios savo įsipareigojimus pagal administracinio bendradarbiavimo susitarimą. Bet vėlgi sudėtinga keisti teisinį pagrindą ir teisės aktus, o kai dėl peržiūros proceso, tai kai kurios valstybės narės pasinaudojo peržiūros procesu tam, kad galėtų supaprastinti savo teisės aktus. Taigi, kai kurios valstybės narės padarė daug pakeitimų savo teisėse, o kai kurios mažiau. Ir Darant tas pakeitimus buvo atsižvelgiama į e, dabartinį reglamentinį pagrindą bei valstybių narių rinkos organizavimą. Aišku, tai viskas priklauso nuo valstybių narių valios ir pasirinkimo supaprastinti teisės aktus ir procedūras. O dėl įgyvendimo, tai iš tikrųjų mano kolega Čarlis Magryvi daugelį kartų atkreipė valstybių narių vyriausybių dėmesį į darbų susijusių su direktyvos įgyvenimo svarbą. Ir jis labai atidžiai kartu su savo tarnybomis sekė gyvenimo procesą. Kaip jau minėjau, įvyko virš 82 šalių susitikimų su valstybėmis narėmis, o ekspertų grupė per pastaruosius 3 metus uh, e, Briuselėje susitiko 30 kartų. Taigi darbai buvo labai plataus masto, tuos darbus tęsime ir toliau pateiksime valstybėms techninę pagalbą. Tačiau galiausiai vis dėlto tai yra pačių valstybių narių atsakomybės klausimas. Uh, atlikti šios darbus ir skirti jiems atitinkamus išteklius. Na ir labai svarbu, kad abipusio įvertinimo procesas numatytas direktyvoje būtų panaudojamas labai konstruktyviai. Mes įvertinsime ir direktyvos įgyvenimo kokybę. Mes stebėsime, kaip veiks kontaktiniai punktai, o taip pat gausime informacijos ir vertinimo iš verslo ir vartotojų. Na ir galiausiai galbūt mes pasinaudosime ir kitais įgyvenimo mechanizmais. Galbūt, pavyzdžiui, bylomis dėl pažeidimo. Na, o kai kalbame smulkų ir vidutinį verslą, tai jiems galime pasakyti, kad laikomės to pati, tos pačios nuomonės kaip ir jie. Jie yra mūsų ekonomikos, mūsų ūkio ašis. Taigi direktyva duos naudos visam verslui, tačiau daugiausia naudos gaus smulkus ir vidinis verslas. Šiuo metu smulkios ir vidutinės įmonės nusprendžia neišplėsti savo veiklos į kitas valstybės narės, todėl kad trūksta skaidrumo, iškumo informacijos ir manau, kad direktyvos dėka viskas supaprastės, bus aiškiau. Kiek žino komisija, nei viena valstybė nari nebando uh, pasinaudoti direktyvą jos įgyvenimą, bandydama susiaurinti darbuotojų teisės. Taigi, įgyvendinant direktyvą, nebus siaurinamos, nebus paliečiamos e, darbuotojų teisės, nes jos apskritai neminimos direktyvoje. Taigi jokių pasiekmių darbuotojams nebus. Galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau dar sėki pakartoti, kad per visą uh, direktyvos kūrimo laikotarpį parlamentas buvo esminis partneris ir komisija mano, kad ir toliau labai svarbu įtraukti parlamentą į gyvendinimo darbus, į bendradarbiavimą su valstybėmis narimis. Kaip jau minėjau, mano manimu, tai bus esminis dalykas tam, kad bendroji rinka, vidaus rinka dirbtų, veiktų geriau, kad būtų kūriamos darbas vietos, taigi direktyvos įgyvenimas bus ypač aktualus, ypač dabartinės ekonominės krizės akivaizdoje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už jūsų atsakymus, ponė komisarė. Ir baigiame diskusijas dėl šio klausimo. Dabar pereikime prie antro žodinio klausimo. Tai yra bendras mokslinių tyrimų skirtų kovai su degeneracinėmis nervų lygomis, visų pirma su Alzheimerio lyga programavimas. E, pranešėjas ir klausimo autorius yra ponas Herbert Roll, bet jisai vėluoja